Atrodo, vis tik veikia mano mikrofonas, nors galvojau, kad ne. Pirmasis darbo tvarkės klausimas. Darbo tvarkės projekto tvirtinimas. Įskaitant peticijų komiteto metinę ataskaitą, paskui svarstysime ombudsmeno veiklą ir taip pat ombudsmenui skiriamas lėšas. Visi esate gavę projekto kopijas, taip pat ir internete. Galite supažinti su juo. Daug yra atvykę žmonių pateikusių peticijas. O dar pasakysiu kai ką dėl rytojaus. Vicepirmininkas Pavėdėlė pakeis mane iš ryto, nes aš dalyvausiu konferencijoje, kurioje kalbėsime apie ES taisyklių aplinkosaugos srityje gyvendinimą. Toliau pirmininko pranešimai po koordinatorių posėdžio. Atidėsime šį klausimą iki 10.15 rytoj ryte. O paskui. Uh, Tai yra šiandieną balsuosime dėl e, pono Meijerio pranešimo, pateikta 34 pakeitimai. Man regis, kai kurie yra supaprastinti, e, susitarta dėl kompromisų. Pirmiausia, pranešėjas prieš balsuojant pristatys pakeitimus. Per posėdį taip pat keisimės nuomonėmis apie darbo dokumentą dėl direktyvos, dėl e- ES atliekų tvarkymo gyvendinimo dalyvaus peticijų pateikėjai pagal 6, 8 ir 9 punktus. Rytoj ryte e, peticijų pateikėjai dalyvaus svarstant 14, 15, 17, 18, 19, 10 ir 21 punktus. Jeigu niekas neprieštarauja. Tai galime laikyti darbo tvarkę patvirtintą. Niekas neprieštaraujate. Taigi, darbo tvarkė patvirtinta. Antrasis punktas. Kaip ir per visus komiteto posėdžius, dar pasakysiu, kai ką dėl to, praeitą kartą per mano pareiškimus e, pateikėme pasiūlymą baigti nagrinėti peticijas, e, dėl kurių neturime daugiau informacijos ar dėl kitų priežasčių. Tai yra sustabdomas kai kurių peticijų nagrinėjimas ir gavus naują informaciją pateiktą sekretoriatui, jas toliau nagrinėsime. O jeigu jūs neturite jokių pastabų, tai norėčiau pasiūlyti e, patvirtinti pranešimus pridėtus kaip priedą. Atrodo, niekas neprieštrauja, taigi tvirtiname. Priedą. Nėra jokių kitų pranešimų, kuriuos norėčiau padaryti, taigi pereikime prie kitų klausimų ir pradėsime dėl 2010 metų peticijos numeris 163 kurį pateikė Vokietijos atstovas dėl trečiųjų šalių galimybės dalyvauti Europos teisingumo teismui priimant prejudicinius sprendimus. Sekretoriatas man dabar teikia informaciją, atsiprašau. E, vis tik tai nesvarstysime šios peticijos šiandieną. Esame gavę teisės tarnybos išvadą, kuri jums visiems yra išdalinta. Diskusijos nerenksime šiuo klausimu, paprasčiausiai atsižvelgiame į išvadą. Ir kai kalbėsime apie metinę peticijų komiteto veiklą ir ataskaitą apie tai, tada kalbėsime apie šį klausimą. O dabar kitas klausimas. Metinis pranešimas suteikiu žodį iškart ponui Mėriui. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti visus Europos parlamento narius pateikusius pakeitimus. Iš viso jų yra 34 pirmininkė minėjo šį skaičių. Norėčiau padėkoti ponui Jarbu, Štinaro, Sarakos, Vetman, Roland. Norėčiau padėkoti e, sekretoriatui mūsų komiteto. Visi pakeitimai bandė pagerinti tekstą. Iš tikrųjų taip ir įvyko. Mes susitikome su šešėlinės pranešėjais, pasiekėme susitarimą konsensusą ir išdava mūsų sustarimo šeši kompromisai, kuriais 99 procentais yra atsižvelgiama į įvairių frakcijų pasiūlymus. Išreiškiamos labai konkrečios mintis e, kompromisuose. Mūsų komitetas nori uh, sekti, kaip įgyvendama piliečių iniciatyva. Norime informuoti geriau piliečius apie tai, kokiais mechanizmais jie gali pasinaudoti gindami savo teisės. Norime išplėsti juos taip pat. Siekiama, kad institucijos pagerintų, padidintų skaidrumą, užtikrintų geresnę galimybę susipažinti su dokumentais. Taip pat minima pagrindinių teisių hartyje Mūsų komiteto veikla yra labai svarbi, žiūrint į valstybių narių bendradarbiavimą ir reikia daugiau skaidrumo, nagrinėjant peticijas taip pat reikia aiškiai kalbėti apie tai, kas vyksta komitete, kas vyksta bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Visi šie kompromisai yra patvirtinti e, autorių pakeitimų, taigi norėčiau viešai padėkoti visiems mūsų darbas labai palengvėjo, tekstas praturtės nuo pasiūlymų, plačiai yra sutariama tarp įvairių frakcijų parlamento dėl kompromisu. Ir man atrodo, kad tikrai pamatysime, jog konsensusas atsispindės šiandieną per balsavimą. Aš dėl konstatuojamojų dalių noriu kai ką pasakyti. Siūlau žodinį pakeitimą 0163 e, tai yra mm, peticija dėl prejudicinių sprendimų ir trečiųjų šalių galimybės susipažinti su Teisingumo teismo dokumentais. Taigi viskas, dėkuoju visoms frakcijoms už sutarimą. Bene, allora a questo punto eh, passiamo alla... Ačiū. Todėl siūlyčiau dabar perėti prie sąrašo, kuris patiktas prie mano pranešimo ir balsuojame dabar. Dešimtas pakeitimas nepasako, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas pakeitimas, Pirmą pasraipą už, prieš, susilaikė pritarta. Tryliktas pakeitimas, vienas, pirmas pasraipos C dalis, už prieš susilaikė pritarta. E, keturioliktas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 14 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 15 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 16 pakeitimas 5 pasraipa už prieš susilaikę pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. Ketvirtas kompromisas. Aštuntai pasraipė už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 pakeitimas 10 pastraipai už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas 24 kartu, 11 pastraipai, už, prieš, susilaikė, pritarta. 25 pakeitimas, 13 pastraipai, už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisinis pakeitimas 22 pasrapai už, prieš susilaikė, pritarta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia pasitikrinti, kaip balsavome. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas toliau. E, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. žodinis pranešėjo pakeitimas. Ar kas nors e, nori prieštarauti šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Kas už? Susilaikė. Pritarta. Pirmas kompromisinis pakeitimas A konstatuojamosios dalis punktai už, prieš, susilaikė pritarta. Yra dar vienas pakeitimas žodžiu, kurią teikia Aldė frakcija. Kurį teikia Aldė frakcija? Ar kas nors nori prieštarauti šiam pakeitimui žodžiu? Ne. Buvo. Ar kas nors norėtų jį iškirsti? Ne. Tuomet teikiame jį balsavimui. Ketvirtas pakeitimas su pakeitimu žodžiu už, prieš, susilaikę, pritarta. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šia... F konstatuojamosios dalies punktui. Yra prašymas balsuoti dėl atskirų jo dalių. Kas už pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Septintas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Reikės pasitikrinti, sako pirmininkė. Septintas pakeitimas. Kas už? kas prieš. Pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Sveikiname poną Mejerį. Allora, eh, apriamo la discussione sulla petizione scritta al punto 6, la petizione 273. Perkime prie šeštojo darbo tvarkės punkto. 0273 pasirašytų 2010 peticijos, kurią pateikė pona Marija Graza Kanutė. Posėdėje dalyvauja Italija solidalį e, judėjimo atstovas, suteiksiu žodį jam penkias minutės. Ačiū pirmininkė, gerbimi komiteto nariai. Norėčiau padėkoti man už suteiktą galimybę aptarti šį klausimą šiandien, kalbant apie teisę išvarę aplinką. Aš atstovauju ekologinį judėjimą Italijoje ir kalbėsiu apie didžiulį savartyną esantį Malagrotoje Italijoje. Jis neuž, vis, vis neuždaromas, jo e, naudojimo laikas vis pratesiamas, tačiau su juo siejama daugybė aplinkosauginių problemų. Ir Lacijo regiono valdžia šiuo metu svarsto regioninę e, atliekų tvarkymo programą, tačiau alternatyv, alternatyvaus savartino statyba dar nenumatyta. Noriu pabrėžti, kad žmonės turi gyventi teisė švaroje aplinkoje, o 300 tūkstančių žmonių gyvenančių šiame regione e, tokios teisės neturi. Mes pateikėme š, peticiją šią temą Europos parlamentui ir norime užtikrinti, kad būtų apsaugotos ir už, ir, ir apgintos ES piliečių teisės ir būtų paisoma aplinkos saugos ryties principų. Galėčiau taip pat Jums priminti, kad ES vyko labai sudėtingas procesas, kurį parėmė ir teisingumo principas. Tai yra atsargaus elgesio principas, taip pat buvo atvirtintas principas, kad juk teršėjas moka, uh, ES galioja atliekų tvarkymo direktyva. Ir joje konstatuojama, kad atliekas reikia tvarkyti saugiai ir kiek įmanoma atliekas perdirbti, e, panaudoti, kad nešiau panaudotume e, žaliavas pirminius išteklius. Taip pat norėčiau priminti 98 e, metų direktyvą 39 aplinkos saugos klausimais. Ten taip pat remiamas šiais principais. Ir jeigu perskaitytumėte tuos, tas nuostatas, e, suvoktumėte, kiek principų yra pažeidinėjama e, Malagrotos savartinė. Atsižvelgiant į tai, žmonės gyvenantis arti Malagruto savartino susiduria su situacija, kurioje visiškai pažeidinėjamos, visiškai nepaisoma jų teisės gyventi švarioje aplinkoje. Taip pat norėčiau iškelti keletą konkrečių problemų. E, Teršalai plinta iš to savartino, sunkėsi į aplinkinius regionius. Taip pat iškyla problemų dėl vandens tiekimo. Ir trečias dalykas. Pirmininkė paprašė kalbėti, kalbėti lėčiau. Aplink savartinę yra kalnai šiukšlių, taip pat buvo nuošliau, dėl nuošliaužų šiukšlės e, yra keliuose šiukšlių yra keliuose ir, ir dėl to eismas tame regione tapo sudėtingas. Situacija dar apsunkina tai, kad valdžia atrodo suvokia, kokį, kokią grėsmę šis savartinas kelia netoli gyvenantiems žmonėms, tačiau m, mm, jokių veiksmų nesijima. Regioninė aplinkosaugos agentūra, atsižvelgdama neseniai parengtą studiją domėjosi e, paviršinio vandens tarša vandens telkiniuose esančiuose netoli savartyno, nes e, ta tarša patenka ir į kitus vandens telkinius. Seveso 2334-99 metų sprendimas numato, kad malagrotos regione, konstatuoja, kad Malagrotos regione grėsia aplinkosauginė katastrofa. Komisija pradėjo pažeidimo tyrimą. Remdamasi galiojančią direktyvą, tačiau 2008-aisiais tyrimas buvo e, nutrauktas, nes Italijos valdžia pas pristatė planus, kaip jį rengėsi elgtis toliau, tačiau tie planai liko tik popieriuje. Malagroto savartino problemos mastas jau yra puikiai žinomas. Taigi, atsižvelgianti visas mano išvardintas aplinkybės, taip pat į tai, kad žmonė, žmonėms, kad žmonės, kurie ten gyvena, žino, kad jie turi teisę į apsaugą, bet koks malagroto savartino toles naudojimo pratesimas neturėtų įvykti. Šis savartynas turėjo būti uždarytas seniai. Romos miesto meras neseniai paskelbė, kad jis turėjo būti uždarytas praėjusiais metais. Dabar teigiama, kad jis bus uždarytas šių metų lapkričio mėnesį. Yra kalbama apie kitas vietas, kur galėtų atsirasti savartynai ir visų piliečių mūsų asociacijos vardu, kreipdamasis į Europos bendrijos institucijų atstovus ir pasiremdamas aplinkosauginiais principais, noriu paraginti jūs, kad pareikalautumėte, jog Italijos valdžia imtųsi atitinkamų priemonių ir užtikrintų aplinkosaugos principų įgyvendinimą ir pasirūpintų žmonių sveikatos apsauga, nebedelsiant jau. Eh, Ačiū. Noriu Jūs informuoti, kad sekretoriatas kreipėsi į regiono, provincijos ir vietos uh, valdžios uh, institucijas ir šiandien yra posėdėje provincijos valdžios atstovas. Ir norėčiau suteikti žodį daktarui Klaudžijo Veseli, kuris atstovauja Romos provincijos valdžią. Rappresento, come lei ha appena detto, la, il presidente della provincia di Roma. Io personalmente sono. Ačiū, aš atstovauju e, Romos provincijos pirmininkui ir aš dirbu aplinkosaugos departame Romoje. Malagrotos savartynas yra didžiausias Europoje, didesnis kaip 200 hektarų, 10 savartyno aikštelių, Šis savaitės yra Lacijo regione. Į vakarus nuo Romos ir įvežama atliekos. Atliekos vežamos iš Vatikano, iš Fimučino ir iš Romos miesto. Įtaka šis savartynas daro daugiau kaip 3, 3 milijonams gyventojų. Jis pradėtas eksploatuoti 75 metais ir jau pasiekė savo pajėgumus. Kita vieta yra ruošiama sabartinui, o malagrota vis dar eksploatuojama pagal atitinkamą dekretą, kuris priimtas praeitų metų gruodžio mėnesį. Lacijo regionas turėtų išduoti leidimą. Kovo ketvirtą dieną tam buvo surinktas posėdis. Atlikos turėtų būti tvarkomas pagal ES reglamentus, tačiau priimta ir Italijos vyriausybės įvairių dekretų. Paskutinis dekretas priimtas 2005 metais, jis patvirtino 2000 93 metų savartyną pagal 90 metų direktyvą buvo siekiama riboti žalą aplinkai ir sveikatai. Prieš mane kalbėjęs atstovas jau pažymėjo, kad reglamentas vis dėlto nebuvo įgyvenintas, tai tik popierinis dokumentas. 90-metyje buvo planų E, kažkaip apsaugoti, insuliuoti. Ta savartina buvo įrengtas tam tikras pylimas iš cemento ir vandens. Gruntas pagrindas yra iš molio, buvo ketinama pagerinti insuliaciją, įrengti tam tikrą apsauginį barjerą buvo ketinama patikrinti vandens kokybę, atlikti cheminius ir bakterinius tyrimus. Tame savartinė taip pat yra surenkamos bio dujos. Jos siunčiamos į elektrinę ir į kitą perdirbimo įrenginį tam tikros medžiagos yra perdirbamos ir išsiunčiamos į kitus savartynus. Tai toks, tokie perdirbimo veiksmai atliekami dabar, kol dar neinstaliuotas naujas perdirbimo įrenginys. 2001 valdžia parengė priežiūros planą siekiant išvengti avarijų ir mažinti aplinkos teršimą. Taip pat numatyta pagal tą planą atlikti reguliarų monitoringą. Numatyta matuoti oro kokybę, taip pat yra stebima gruntinis vanduo. Reguliariai regioninė aplinkosaugos agentūra ima vandens mėginius ir atlieka tyrimus. Yra analizuojamas gruntinis vanduo. Ir iš tyrimų aiškė, aiškėja, kad kai kurių cheminių e, elementų, tokių kaip sieros, nikelio normos yra viršytos. Tyrimus atlieka savartino įmonė, o priežiūros institucija sako, kad nors įmonė ir neigia, tačiau esama tiesiog nevyšio tarp aplinkos taršos ir savartino veikimo. Kol kas ne visai aišku, kodėl cheminių, chemikalų lygiai yra viršyti. Taip pat noriu pabrėžti, kad savartino vieta yra įrengta šalia pramoninių kitų objektų, tai yra naftos perdirbimo gamyklų, kitų savartynų, kasyklų, zootechnikos įmonių, taip pat transporto magistralių. Malagrotos vietovėje neseniai aplinkosaugos institutas atliko tyrimą kurį užsakė aplinkos apsaugos ministerija. Tyrimas patvirtino ankstesnių bandymų rezultatus. Iš tiesų, visa vietovė yra gerokai užteršta, ypač paviršinis ir gruntinis vanduo. O oro emisijų tyrimas parodė, kad yra ir kitų taršos šaltinių, tai yra pramoninės vietos E, automagistralės. Dabar savartino veikimo laikas yra pratestas, bet to yra ir kitų taršos šaltinių. Vadinasi, tie šaltiniai, taršos šaltiniai turbūt teršia kartu. Todėl sunku teikti, kad e, vandens tarša atsirado būtinai dėl to savartino atlikta įvairiausių tyrimų, kuriuos atliko priežiūros institucijos, tačiau nepavyko nustatyti priežastinio ryšio tarp atliekų savartino ir taršos lygio. 2003 metais prieimus tam tikrą komunikatą dėl šulinių toje vietovėje, dėl angliavandenių kurie grūtinėme vandenyje viršėja lygį. Taigi, prieimus tą pranešimą buvo nuspręsta, kad reikia išvalyti tos vietovės gruntą. Vis dėlto savartino įmonė ir toliau tvirtina, kad ne jie sukelia tą taršą. Ir kadangi nepavyko nustatyti priežastinio ryšio, nepaneigiamo priežastinio ryšio tarp savartino ir gruntinio vandens taršos, e, apygardos apskrities teismas sustabdė 2010 m. lapkričio mėnesio Romos mero dekretą, kurio buvo nustatyti tam tikri apribojimai ir apsaugos priemonės savartynui. Apibendrinsiu. Mes norėtume, kad atsirastų teisinio aiškumo dėl tos vietovės taršos. Neseniai Romos savivaldybė, Romos provincija, Lacijo regionas pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą, pagal kurį numatomas monitoringas vietovėje. Taip pat numatoma skirti 3 milijonus eurų tikimasi, kad dirbant kartu su viešomis įstaigomis, taip pat pasitelkiant ISPA, aplinkos apsaugos agentūrą, nacionalinį mokslinį tyrimų centrą, kad bendradarbiavant galų gale pavyks. Tiksliai nustatyti taršos šaltinį. Be jokios abejonės akivaizdu, kad tarša egzistuoja ir kad yra sąsaja, tačiau trūksta teisinių išvadų, o ne, ne, ne analitinių išvadų, teisinių išvadų, kas yra taršos šaltinis. Šiuo metu tą klausimą aiškinasi vietos administracinis teismas. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui Giuseppe Manga Naro. Komisijos poziciją išdėstys. Komisija pradėjo tyrimą, tai vyko 2009 metais ir jau ne pirmą kartą komisija e, tyria Malagrotos savartyną. Po 2010 metų su Italijos valdžia buvome susitikę keletą kartų, įskaitant ir šiuos metus. Paskutinį kartą peticijų komitetui e, pateikėme informacijos apie savo tyrimus šiame savartinė e, 2011 metų sausį. E, po to dar sustikome su Italijos valdžios atstovais, bet to gavome daugiau patikslinimų nuo sausio pabaigos iki kovo pradžios. Tyrimas tebe vyksta ir dėja Negalime iškart pasakyti, koks bus rezultatas. Tikimės, kad per atinančias keletą savaičių komisija priims sprendimą. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, kas nors iš narių? Ponas Jar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad o, yra priežastis palikti šią peticiją atvirą. Mes turime palaukti rezultatų. Komisija sako, kad tęsi darbą. Ir reikia taip pat e, reikalauti, kad komisija atsižvelgtų į nusiskundimus, e, kuriuos pateikė peticijos e, pateikėjai Ir paskui turėtume aptarti šią peticiją, ta, e, kai komisija jau bus pateikusi rezultatus. Kol kas mes negalime priimti galutinio sprendimo šiuo klausimu. Pasakysiu tik dar kartą, kad e, peticijos e, teikėjų prašymai, prieštaravimai turi būti priimti domen komisijos. Kolegė Merkis. Aš pritariu šiam geram pasiūlymui. Poneaukin, aš sutinku su tuo. Ir dabar atrodo, kad yra problemos dėl savartyno. Išklausome, išklausome valdžios, bet gali būti ir kitų taršos šaltinių. Reikia įsitikinti, kaip yra su tuo savartynu ir noriu, kad neatsidurtų būtume tokioje padėtyje, kai pasakysime, kad yra ir kitų taršų šaltinių, o viskas gerai su savartynu. Aš esu tikra, kad taip čia nėra, bet valdžios atstovai savo atsakymę ne visai aiškiai viską išdėstė. Ar dar kas nors? Kolegė Merkis. peticijos pareiškėjams noriu pasakyti, kad esame gavę daug peticijų iš Italijos šiuo klausimu ir iš tikrųjų norime įsigilinti į šiuos reikalus ir iš tiesų suvokti, kokia yra problema. Paskui vėl reikėtų aptarti bendrai kontekstą. Noriu Jums pasakyti, kad mes nenorime atsikratyti šio klausimo, kaip galima greičiau, bet deramą dėmesį skirti šiai problemai. Ir Italijoje matome, kad bendrai e, reikia pasižiūrėti į visą kontekstą, galvant apie šią problemą. Ar norėtų peticijos pateikė pasisakyti? Keliems pateikėjams suteikiu žodį po vieną minutę. Pirmiausia, provincijos atstovui. Norėčiau pasakyti, kad atsiprašau, jeigu sukūriau jums įspūdį, kad provincija vengia kažką daryti. Visiškai taip nėra. Mes visiškai gerai suprantame, kokias yra savartino problemos. Ir norint imtis veiksmų prieš savartino valdytojus, reikia turėti aiškių faktų. Mes dėja to neturime kol kas ir negalime veikti. Turime taršos duomenų susijusių su savartinu juos patvirtino regioninė aplinkos saugos agentūra. Tačiau Savartino valdytojai teismuose užginčijo šios duomenis. Ir teismai iš dalies pripažino bendrovės poziciją dėl labai aiškaus atsakomybės brėžimo. E, savartynas, galvant apie jo dydį, apie tai, kiek yra neapdorotų atliekų iš miestų savivaldybių. Galima kalbėti apie tai, kad ši pabaisa kaip galima greičiau turi būti sunaikinta. Ir daug milijonų gyventojų prisideda prie šių atliekų atsiradimo italai perkelė ES teisės aktus, taigi dabar šis savartinas turėtų būti tvarkomas, o e, miesto atliekos turėtų būti per, apdorojamos, perdirbamos tačiau yra ir nerušiuotų atliekų, kurios pakliūva į savartynus, o taip neturėtų būti, dėl to kyla daugybė problemų. Žmonės, kurie gyvena netoli savartyno, susiduria su didžiuliais sunkumais. Ir jie šiaip negali kreiptis į teismą. Mes turėtume uh, užtikrinti, kad atliekos būtų renkamos pagal kategorijas. Kitas kalbėtojas, dėkui. Tai, ką bandome apibūdinti, yra nenauja problema. Ji gyvuoja jau dešimtmečius. Mes manome, kad Italijos valdžia turėjo jau šią problemą prieš dešimt metų išspręsti. Kitas dalykas, kai kalbame apie atsakomybę, galbūt tai nėra pats aštriausias klausimas. Mes turime žiūrėti, kas yra už ką atsakingas. Tačiau Italijoje teismas žiūri į tai, ar yra tiesioginė atsakomybė ar ne. Bet žemė yra prisotrinta, tai yra didžiulė teritorija, šis savartynas. E, ir augalams bei kitoms teritorijoms e, šis savartinas turi poveikio. Dėl šios priežasties yra ne, ne, netinka pasakyti dar vieną savartyną atidarykime, šį uždarę. Kaip provincijos, aš pritariu provincijos atstovo žodžiams, Italija dabar turi peržiūrėti atliekų tvarkymą. Mums reikia San Francisko modelio nulinės atliekos ir deramai surušiuotų atliekų rinkimas, išvežimas. Italija turi modernizuotis tam, kad galėtų užtikrinti saugumą, gyvenimo kokybę ir piliečių mm, sveikatą toje didžiulėje Malagrotos teritorijoje. Ar dar norėtumėte ką nors pasakyti? Trumpai valdžiai, valdžios atstovams pasakysiu. Jūs sakote, kad nieko nėra nelegalaus, bet ar jūs jaučiate, kad jūs iš tikrųjų gyvendinate ES atliekų direktyvą? Mano nuomonė, direktyva visiškai negyvendinta ir komisija, aišku, turėtų suvokti, kad tai nėra privatus ir net nacionalinis klausimas, nuspręsti, kas yra teisėta. Tai yra visos ES problema. Iš valdžios atstovų neišgirdau aiškaus atsakymo. Ar jūs manote, kad tai yra vietinė problema ir kad e, viskas gerai, viskas yra kontroliuojama, jūs viską sutvarkysite, kad tai yra būtent vietos valdžios dalykas? Man atrodo, kad Šis atvejs panašus į kampanijos atvejį. Ačiū. Pone Jarai, ar jūs norite kažką pridurti? Norėčiau sureaguoti. Padariau prielaidą, kad kai sulauksime komisijos darbo rezultatų pristatymo, tai bus mokslinė analizė parimta paremti sprendimai. Noriu pasakyti štai ką, kai lankėmės Italijoje, viena iš pagrindinių problemų, kurią konstatavome, tai buvo skaidrumo trūkumas, taip pat pasitikėjimo trūkumas. Tikriausiai prisimenate, kad lankydamės Italijoje apžiūrėjome atliekų tvarkymo įrenginius ir viena pusė teigia, kad e, nutekamuosiuose vandenyse yra toksinių atliekų, kiti teigia, kad jų nėra. Taigi, kad buvo būtina atlikti analizę ir išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Taigi, aš norėčiau žinoti, ar problema išlieka ar ne, nes mes negalime dirbti remdamiesi vien tik tai teiginiais. Mums reikia tyrimais ir, ir mokslinė informacija patvirtintų faktų reikia išnagrinėti padėtį, nepuolant nieko kaltinti pradžioje. Taigi dar kartą kreipiuosi į komisiją ir prašau, kad, ne, kad ne, nebeteiktų mums tokių neužbaigtų, e, ne, neparemtų, nepagristų išvadų, nes negalime dirbti tuo pagrindu. Pirmininkė, Mes to klausimo nagrinėjimo nebaigėme, peticija, peticijos nagrinėjimas nebaigtas, dar kartą jas varstysime, lauksime komisijos atsakymo. Tačiau remdamėsi šiandien gautą informaciją, norėtumėme, kad atsižvelgtumėte į, į šiuos pastebėjimus. Visų pirma, dėl to, reikia išsiaiškinti, ar tas savartynas atitinka atitinkamas ES aplinkos saugos bei e, atliekų tvarkymo direktyvas. Taip pat reikia patikrinti visus, visą mokslinę informaciją, visus duomenis. Ir aš norėčiau dar pridurti štai ką. Komisijos atliekama patikra ir kai jie bus atlikta, mes norėtume sužinoti apie jos rezultatus. Tos patikros metu reikėtų atsižvelgti ir į provincijos atstovo, e, ką tik girdėtą pasisakymą. Tai yra, kad bendrai yra problemų atliekų tvarkymo srityje. Ir būtent todėl tarša plinta, tarša nuteka. Taip pat e, reikia išsiaiškinti, kaip, kaip yra įgyvendinama atliekų tvarkymo direktyva, kaip e, sekasi mažinti atliekų kiekį. Mes norėtume, kad komisija pasidomėtų šiais bendres, bendresniais aspektais ir patiktų atsakymą mums kiek manoma greičiau. Jei niekas neprieštarauja, tuomet baigsime šio klausimo svarstymą. Dėkuoju peticijos autoriams bei provinci, Romos provincijos valdžios atstovams ir informuosime jūs apie susijusius sprendimus šiuo klausimu. Toliau septintas darbotvarkės punktas. Pranešimas dėl atliekų tvarkymo direktyvos taikymo remiantis gautomis e, peticijomis. E, Pranešėjas Turgais parengė pranešimą ir sutiksiu dabar žodį jam. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš rengiu pranešimą apie e, atliekų tvarkymą ir norėčiau pristatyti darbinį dokumentą, kuriame aptart, aptartas atliekų direktyvos įgyvendinimas. Jūs turite e, šio dokumento kopiją. Norėčiau pristatyti visų pirma pirminės pradinės išvadas. Būdama šešėlinių pranešėjų, norėčiau, kad įvyktų atvira diskusija, kad apsvarstytumėme e, svarbiausius dokumento aspektus, kurie jums atrodo svarbiausi. Manau, jog taip įsigilintumėme į šį klausimą ir parengtume e, rimtą dokumentą, kuris lydėtų komisijos parengtą dokumentą. Taigi aš lauksiu šio klausimo nagrinėjimo ir paskui e, toliau tobulinsiu savo pranešimą dėl atliekų tvarkymo direktyvos įgyvendinimo. Taigi, kalbant apie jos įgyvendinimą, e, noriu akcentuoti tris dalykus. Šios diskusijos išvados man bus svarbios, taip pat e, rytoj, rytoj įvyksiančio koordinatorių posėdžio išvados bei mano anksčiau pristatyti klausimai. Norėčiau, kad e, pirminis, kad, kad pirmasis pranešimo projektas komiteto nariams būtų pristatytas e, spalio mėnesį. Aš tikiuosi, kad jums priimtinas mano pristatytas požiūris ir dabar norėčiau pristatyti savo e, jau nuveiktą darbą. Pirminės išvados. Kaip žinote, mes sulaukime daugybės peticijų, kuriuose keliami klausimai susijęs su aplinkosauga. sauga. Pavyzdžiui, yra nemažai peticijų dėl atliekų tvarkymo. Nuo, nuo 2004-2010 pet, peticijų e, komitetas parlamente nagrinėjo 1400 peticijų aplinkosaugos srityje. Tai be abejo kelia susirūpinimą atliekų tvarkymo sritimi ES ir tai iliustruoja taip pat tai, kad žmonėms šis klausimas aktualus. Vertinant viską iš bendrijos požiūrio taško, ES valstybės narės sutarė dėl šių klausimų. Svarbiausias tikslas yra sumažinti atliekų kiekį. turime atliekų piramidę apversti. Turime sutelkti dėmesį į prevenciją, antrinį panaudojimą, perdirbimą, taip pat panaud... atliekų panaudojimą energijos gamybai. To, poži... to, tokį požiūrį numato atliekų tvarkymo direktyva. Taigi dar kartą, kokios yra pirminės išvados, kurias jau galime padaryti? Visų pirma, valstybės narės privalo užtikrinti ES teisės aktų įgyvendinimą. Reikia užtikrinti geresnį finansavimą atliekų tvarkymo infrastruktūrai. Galima panduoti sanglaudos fondų lėšas arba Europos investicijų banko finansavimą. Toliau, projektai, kurie gali pretenduoti į tokį finansavimą turi būti parengti laikantis ES reglamentų. Taip pat, kalbant apie visus tuos iškeltus tikslus, tai jų gyvendinimas susijęs su įvairiausiais iššūkiais. Komisija taip pat atlieko savo vaidmenį, ji atlieka patikrinimus bei rūpinasi aplinkosaugos politiką. Mes taip pat turime gerinti dialogą su piliečiais. Piliečiams reikia teikti visą uh, aktualią informaciją bei taip pat mm, viešai skelbti inspekcijų patikrų ataskaitas. Mes norėtume taip pat ir geresnio bendarbiavimo su mūsų komitetu, nes norime užtikrinti geresnės paslaugas peticijų autoriams. Tai būtų svarbiausi tikslai kertiniai akmenys, kuriais remsimės e, svarstydami direktyvos projektą. Ir aš tikrai tikiuosi, kad e, frakcijų atstovai mane parems, o rytoj įvyks pirmasis susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegams ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Pone Karolina Fase komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponui Iturgais už tikrai išsamų pranešimo projektą. Mes jį perskaitėme. Ir tikrai džiaugiamės tuo, kad rengiamas taip gerai subalansuotas dokumentas. Visiškai palikome šio pranešimo pirminės išvadas, nes jos atskleidžia, kad iš tikrųjų reikia siekti, kad valstybės narės geriau įgyvendintų e, direktyvas ir užtikrintų taip pat įstatymų nuostatų gyvendinimą. Eurostatas neseniai paskelbė pranešimą spaudai, kuriame Taip pat akcentuojama, kad reikia daugiau pastangų užtikrinant e, teisės aktų gyvendinimą, kurie jau buvo priimti. Ir kad reikia aktyviau įgyvendinti atliekų e, tvarkymo hierarchijos nuostatas. Jūs kalbėjote apie atliekų e, tvarkymo srities e, įstatymų įgyvendinimą ir tai iš tikrųjų turėtų būti svarbiausių mūsų prioritetų. Mes norime paminėti dar vieną išvadą, kuri taip pat minima pranešime. Tai yra, kad komitetas, jūsų komitetas sulaukė daugybės peticijų dėl e, projektų, atliekų svarkimo, tvarkymo projektų, kurie nebūtinai yra neteisėti, bet yra taip kartais ne visiems patogūs projektai. Ir mes manome, kad peticijas šiais klausimais reikia ypač atidžiai išnagrinėti. Ir manome, kad vis dėlto turime nepamiršti, kas yra svarbiausi mūsų prioritetai. Tai yra siekis užtikrinti bendrai geresnį atliekų tvarkymo teisės aktų gyvendinimą. Ir mes sutinkame su jumis, kad reikia skirti ir reikalingus išteklius šiai sričiai, kad būtų galima stebėti, kaip valstybės narės užtikrina įgyvendinimą ir prireikus gerinti pastangas, geriau įgyvendinti. Mes lauksime jūsų pranešimo e, baigtinės redakcijos. Ačiū. Kiek dėl varola? La, kolega eh, Merkis. Kas norite pasakyti, ponia Merkis? Thank you for this uh, very uh, uh, explanatory piece. Ačiū už pateiktą pranešimo pristatymą. Man atrodo, kad jame yra viskas, kad e, jame yra apžvelgti visi susiję aspektai. Uh, kalbant apie tai, ką dar galėtumėme įtraukti, galėtumėme įtraukti nuorodas į konkrečius pavyzdžius. Mm, pavyzdžiui, paaiškinti, kodėl mes esame surengę keletą išvykų ir mes esame jau jų surengę, taip pat galime pristatyti tų išvykų išvadas. Pavyzdžiui, lankėmės kampanijoje, Italijoje, taip pat lankysimės Junktinėje karalystėje. Uh, Yra ir kitų pavyzdžių. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Galbūt ateityje būtų galima parengti procedūrą, kuri, pagal, kuri bu, apimtų visas pakopas, kaip nagrinėti tokias peticijas, e, peticijas iš ap, atliekų srities. Dar vienas dalykas. Išvados. Ką dar galime pasakyti, kalbant apie ES teisės aktų gyvendinimą, nes kiekvieną kartą konstatuojame, kad teisės aktai nepakankamai gyvendinami. Kokį vaidmenį mes galėtumėme suvaidinti? Jūs kalbėjote apie dialogą su, pili, su piliečiais, jis yra labai svarbus. Taigi galbūt reiktų pamastyti apie tai, ko, kokį vaidmenį mes galėtume suvadinti šioje srityje. Galbūt reikėtų pamastyti apie mūsų pačių išvadas, galbūt reikėtų uždrausti e, savartinų naudojimą kai kur, taip pat kalbėti, kalbėti apie tai, kaip paskatinti geriau perdirbti atlikas, kokios, kokias paskatas pasiūlyti provincijų valdžiai. To, um, Ir aš noriu Jums padėkoti už tinkamai parengtą pranešimą. Aš galiu pritarti tam, ką sakė kolegė Judith. Man labai patiko, kad jūs pabrėžėte, jog reikia įtraukti į šį procesą piliečius. Be, be piliečių atsakomybės šitos problemos niekad neišspręsime. Norėdami sudaryti tam sąlygas, patraukti piliečius, mes galbūt į ataskaitą turėtume įtraukti konkrečių pavyzdžių. Tai būtų aktualu piliečiams, kad jie matytų, kas yra jau padaryta, kad mes užsiemame ne tik žodžiais, bet ir darbais. Taigi būtų e, gerai pasielgti taip, kaip pasiūlė Judit. Mes neseniai dalyvavome neformaliame sustikme su aplinkos apsaugos agentūra dėl atliekų. Ir ten buvo paminėta miestų ir regionų bendrabiavimo idėja. Tai yra miestų ir regionų, kurie susiduria su panašiamis problemomis, kad jie keistusi žiniomis ir patirtimi, kaip spręsti atliekų problemas. Turėtume paremti tokią idėją, nes Europos Sąjungoje nemažai miestų susiduria su panašiamis problemomis. Taigi, reikėtų raginti ne tik piliečių, bet ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad jos keistusi patirtimi, kad gilėtų jų žinios, kaip spręsti tokias problemas. Dėl naujos agentūros pasiūlymo nemanau, kad tai geras pasiūlymas. Ir taip, agentūrų yra nemažai. Galbūt reikėtų kreiptis į agentūrą Helsinkije dėl cheminių medžiagų atliekų, kad ta agentūra mus apšviestų apie tai, kaip tvarkomos cheminės atliekos. Ta agentūra, aš tikslaus pavadinimo nežinau, bet jinai buvo įsteigta po REACH reglamento prieimimo. Viena iš pagrindinių problemų ES ir šiam komitetui turėtų būti cheminių medžiagų atliekų tvarkymas. Taigi, jūsų pranešimą galima būtų sustiprinti šiomis papildomis mintimis. Tai yra piliečių valdžios institucijų įtraukimas į procesą, galbūt netgi mūsų komiteto aktyvesnis dalyvavimas. Ačiū, kas dar norėtų kalbėti. Aš pati noriu pateikti keletą pastabų. Norėčiau pagirti pranešėją į Turgais už atliktą darbą. Kolegos ėmėsi svarbios iniciatyvos, ypač reaguojant į komisijos komunikatą apie atliekų direktyvos atnaujinimą. Siekiant užkirsti žalą aplinkai. Mūsų komiteto darbas kartu taip pat ir piliečių dėmesys galėtų padėti komisijai atlikti savo darbą. Aš pasižymėjau komisijos darbuotojas mintis. Ji teigia, kad pateikiama nemažai peticijų be pagrindo skundžiamasi. Mes nagrinėjame tas peticijas, kai kurias atmetame, kitas priimame, kai kurias iš jų patikriname, kad įsitikintume, ar skundas yra pagristas. Tokias peticijas mes nagrinėjame išsameu. Mano nuomonė, piliečiai yra pakankamai aktyvūs. Galbūt tai galėtų būti viena iš nuolatinės stebėsinos priemonių. Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, turėtų tą darbą dirbti kiekvieną dieną. Peticijos tai tarsi atskiri švyturiai, kurie apšviečia tam tikras probleminės rytis, kur uh, neįgyvendinami ES teisės aktai. Iš tiesų galima būtų sustiprinti jūsų pranešimo išvadas, kur kalbama apie dialogą su piliečiais. Iš ties galima būtų aktyviau plėtoti dialogą su piliečiais ir su šiuo komitetu. Taip pat norėčiau papildyti 37 punktą. Čia kalbama apie lėšų perskirstimą ir siūloma sanglaudos lėšas skirti atliekų tvarkymui ir aplinkos apsaugai. Verta apie tai pagalvoti, tai siejasi ir su regionų plėtros komiteto darbu. Iš tiesų šią idėją verta svarstyti toliau. Dar sik dėkoju kolegai Iturgais ir dabar steiksiu žodį baigiamosiams pastaboms. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo jūsų pasisakymo pabaigos. Jūs sakote, kad mes dirbame svarbų darbą. Jis ne tik svarbus, bet ir nepaprastai būtinas. Iš ties gauname daugybę peticijų. Egzistuoja tam tikras vakumas. Mes ne visada spėjame susidoroti su tuo peticijų kiekiu, kurį gauname šioje srityje. Tačiau progą aš norė, norėčiau padėkoti ir komisijai, nes komisijos darbas papildo peticijų komiteto darbą ir atvirkščiai. Ypač kai kalba eina apie šios ryties peticijas. Pirmininkė teisingai pastebėjo, kad mes vykdome griežtą atranką stengiamės užtikrinti, kad svarstome tik tai pagrįstas peticijas. Mūsų procedūra tokia. Pirmiausia, peticija keliauja į sekretoriatą, po to ją tvirtina pirmininkas. Taigi, vykdoma griežta peticijų atranka. Taip pat norėčiau padėkoti kolegiams, poniai Merkins ir poniai Aukin. Pone Merkis pateikė labai įdomių pasiūlymų, juos galima įtraukti. Ji, kaip šešilinė pranešėja, taip pat atliks savo darbą. Iš ties kiekviena peticija turėtų būti e, nagrinėjama pagal tam tikrą tvarką. Pona, ponia Hawkins pateikė analogiją su miesto planavimų leidimų procedūra. Peticijos taip pat turėtų pagal tam tikrą procedūrą e, pasiekti pranešimų stadiją. Negalime leisti, kad sprendimai kybotų ore. Europos piliečiai turi žinoti, kad jie gali kažkur pateikti peticiją. pranešimas tai tarsi mūsų signalas Europos piliečiams, kad iškilus problemams jie, jie turi kur kreiptis. Ponios Merkis ir Aukis siūlė įtraukti į pranešimą konkrečius pavyzdžius. Tai geras pasiūlymas, tačiau kita vertus nenorėčiau pranešime leistis į tik tam tikrų vietovių smulkmenas. Pranešimas yra skirtas visai Europos Sąjungai. Jis turėtų būti aktualus ir piliečiams ir Estijoje, ir Italijoje, ir bet kurioje kitoj valstybei. Nereikėtų koncentruotis per nelik siaurai. Reikia labiau žvelgti į ateitį, siūlyti problemų sprendimo būdus. Na, jeigu pasitaikytų itin tinkamas pavyzdys, galima būtų jį įtraukti. O ne, Aukin kalbėjo apie tai, kaip aplinkosaugos klausimai yra svarbus piliečiams. Iš ties galime šią mintį dar labiau pabrėžti. Taip pat ponia Aukin uždavė klausimą apie piliečių dalyvavimą skirtingose srityse, apie skirtingas problemas. Jūsų idėjos labai įdomios, tačiau siūlyčiau jums dar tą idėją patobulinti, paplėtoti, po to mums pateikti ir mes galėsime įtraukti ją tą mintį į pranešimą. Būtų malonu, jei jūs sutiktumėt dar padirbėti ir pasigilinti į šį klausimą ir po to mums pateikti pasiūlymą. Nesakau, kad dabar iš karto, tačiau jūs galėtumėt panagrinėti, pasigilinti ir pateikti e, patobulintą pasiūlymą mums. Taip pat Pone Aukin kalbėjo apie tą problematiką susijusią su nauja agentūra. Mano nuomonė agentūra būtų svarbi institucija. Galbūt ir nereikia naujų agentūrų, tačiau reikia užtikrinti, kad jau dirbančios agentūros dirbtų gerai, kad jos spręstų mūsų piliečių problemas. Reikia užtikrinti, kad piliečiai galėtų kreiptis į tas agentūras. Problema ta, kad iš tiesų esame pristeigę įvairiausių agentūrų, institutų, tačiau jos neužsima rimtais darbais, jos nesprendžia tikrųjų Europos piliečių problemų. Mes siūlome ne naują agentūrą, atvirkščiai siūlome, kad jau dirbančios, jau įsteigtos agentūros konkrečiai spręstų piliečių problemas, su kuriamis susidurėme ir mes čia komitete. Ačiū. Ar ponia Aukins nori dar kalbėti? Prašau. Galbūt mane neteisingai supratote. E, ne tiek dėl bendradarbiavimo su piliečiais, bet tarp valdžios institucijų. Tai buvo ne tik minti, mintis, bet ir uh, iš patirties aplinkos saugos agentūros Kopenhagoje, galima tai pasakyti. Apie tai kalbėjo jos atstovai ir man atrodo, kad mes iš tikrųjų turėtume pagalvoti, kaip įgyvendinti tokį principą. Tai įtrauktų piliečius, bet ne tik nevyriausybinės organizacijas, tą turiu galvoje. Ir būtent tą reikėtų pabrėžti. Dar nepamirškime Eurostato. Jie labai pagerino savo darbą. Statistinė informacija yra nepaprastai svarbi. Aš suprantu, kad tai yra visos Europos problema, bet ją žiūrima skirtingai. Ir jeigu jas nesu, nesispindėsime šio dalyko, tai tada viską suplaksime į krūvą. Galbūt e, kai kas įsižeis dėl to, bet reikia pagalvoti, kaip mūsų darbas galėtų padėti ir ką galima padaryti. Dėl to kalbėjau konkrečiais, minėjau konkrečius pavyzdžius apie tai, ką galima padaryti. Jau dabar atliekama daug labai gero darbo. Uh, mes taip pat turime savo užduotis atlikti. Jūs pats kalbėjote apie tuos dalykus, bet galbūt mes irgi galime pasistengti. Kolegos vyksta į Bulgariją mėnesio pabaigoje Ir, ir iš tikrųjų reikia siekti, kad būtų užtikrinti konkretus rezultatai, nes piliečiai jau pradeda pavarkti nuo tų visų tuščių žodžių. Pavyzdžiai konkretus yra labai naudingi. Iš tikrųjų, matome, kad kai kas daro labai gerus darbus, taigi aš tą ir norėjau pabrėžti. Dėkui. Baigėme diskusijas šiuo, šiuo klausimu. Dėkuoju pranešėjai ir aštuntas punktas. Kitas yra peticija 1617 2009 metų dėl e, klinčių karjero gilinimo. Šomdėlė Paržieri teritorijoje. Lankosi pas mus peticijos autorius, suteikiu žodį penkiams minutėms. Prad... Peticijos autorių lankosi. Dėkuoju. Aš atstovauju regiono Kuronos Šarantoje as, e, gyventojams ir noriu Jums e, papasakoti apie peticiją 1617 pateiktą 2009 metais. Jis susijusi su linčių karjeru Prancūzijoje. Buvo leista naudoti šį karjerą. Aš papasakosiu apie leidimą ir paskui antroje dalyje papasakosiu, kodėl leidimas netitinka ES teisės aktų ir direktyvų. Uh, Karjeras yra Šaron departamente Prancūzijoje. Eh, Lafarge eh, Simon yra bendrovė, kuri yra operatorė karjero. Ir šis karjeras turi poveikio regione gyvenantiems žmonėms. Ir mes uh, e, dabar e, susidurėme su problema, nes e, išduotas leidimas e, gilinti karjerą, kuris labai pakenks požeminio vandens šaltiniams ir pakenks aplinkai buvo leidimas išduotas gilinti karjerą 2010 m. gegužės gruodžio 13 ir aš jums pristatysiu, dėl ko mes prieštaraujame. Yra trys pagrindiniai dalykai. Matote dabar skaitrę, centre pavaizduotas karjeras ir aplink yra upeliai, vienas yra aplinkui e, karjera, kitas yra pietuose. Ir eksploatuojant karjerą, e, vanduo pagilinus nutekės e, iš tų upių. E, taip pat tai pakenks šaltiniams, kurie gali išdžiūti. Gilinimas e, numatomas papildomais 35 e, metrais ir Iš viso jo gilis bus apie 60 metrų, Tai iš tikrųjų gali pakengti dviems požeminio vandens šaltiniams, e, aplinkai ir vanduo bus e, nukreiptas iš šių šaltinių ir per metus to vandens ištekės 2,6 e, milijonai kubinių metrų. Tai yra maždaug 50 tūkstančių kubinių metrų, tiek sunaudoja 50 tūkstančių gyventojų per metus. E, matote dabar e, projektą e, gilinimo dugno karjero ir pagal planą vanduo gali nutekėti iš šaltinių ir bus sukurtas tam tikras nu, nutiestas nutekėjimo kanalas ir e, tai gali pakengti vandens fizinėms cheminėms savybėms. Mūsų nuomonė leidimas gilinti karjerą netitinka tam tikrų Europos bendrijos direktyvų, pirmiausia pagrindų vandens direktyvos 2000, numeris 60 2000 metų, jo ketvirtame straipsnė. straipsnėje sakoma, kad reikia užkirsti kelią E, požeminio vandens būklės pablogėjimui, o karjero gilinimas gali sukelti saus, sausrą, gali išsekti šie šaltiniai. Šiandieną šis regionas jau ir kenčia, ir šiaip kenčia nuo labai rimtų sausrų ir e, yra dėl to nutarta imtis specialių priemonių. E, taip pat nesilaikoma ketvirtojo straipsnio minėtos direktyvos pirmosios pastraipos B punktų, kuris numato apsaugoti ir e, siekti atkurti požeminio vandens išteklius, to nei kiekybiškai, nei kokybiškai nebus galima užtikrinti E, mes jau matome, kad e, kilo grėsmė po žeminio vandens šaltiniams ir e, nukentės platesnė teritorija nuo, jeigu šis projektas bus įgyvendinamas. Taip pat yra nesilaikoma minėtos direktyvos penktojo priedo, nes yra E, bus ga, galima bus taikyti sąlygas, kurios sukels labai rimtą pavojų aplinkai. Taip pat gali pasikeisti vandens cheminė sudėtis, e, vertė pH e, rodiklis nuo 5,5 padidėti gali iki 8,5. Ir taip pat žinome, kad galima e, išmetama vandenį, atliekų vandenį, jo temperatūra gali būti maksimali 30 laipsnių, o aplinkoje natūrali vandens temperatūra yra 15 laipsnių. Taip pat kyla pavojus, kad bus užteršta anglė vandeniliais e, aplinka ir aplinkui es, netoli esantis upelis. Taigi nesilaikoma, kaip aš sakiau, tam tikrų vandens pagrindų direktyvos, direktyvos 2060 EC. E, negali būti taip, kad nebus užtikrinta pakankamai e, priežiūra e, eksploatacijos karjero ir tai taip pat gali būti labai neigiama. Tai gali E, projektas gali neigiamai paveikti požeminio vandens kokybę ir gilinimas karjero gali reikšti, kad vandens ištekliai šaltiniuose sumažės ir šaltiniai išseks ilgainiui. Ir nepamirškime, kad netoli karjero yra šiaip e, drėgnoji zona, kuri gali nukentėti. Tai atsilieps uh, faunai e, ir florai ir tai gali reikšti, kad bus pažeistos direktyvos 2142 EC nuostatos. E, dar paminėsiu 2006 metų direktyvą dėl požeminio vandens apsaugos E, reikia laikytis įvairių fizinių cheminių vandens e, savybių apsaugos reikalavimų. Yra užteršimo pavojus, eksploatuojant toliau karjerą pagilintą. Jau buvo daug problemų 2007 metais mm, ir buvo pakengta upėms ir upelėms Žinome, kad tai gali reikšti, jog išgaiš labai daug žuvų. Toliau direktyva 2142 dėl e, aplinkosaugos programų nėra pakankamai gerai įvertintas galimas poveikis aplinkai Ir dar pasakysiu, kad šiame regione yra labai daug molingos e, dirbos ir jos atsparumas gali sumažėti ir tai reiškia, kad vėlgi bus sukelta žala aplinkai. E, taip pat E, ne, išteklių vandens sumažėjimas gali sukelti po, žalos ne tik aplinkai, bet ir kils grėsmė būsimoms kartoms. Komisija e, buvo paprašyta e, imtis veiksmų, kreiptis į Prancūzijos valdžią tam, kad būtų galima rasti alternatyvių sprendimų numatomam labai rimtam karjero gilinimui, nes uh, E, reikia atsižvelgti į galimą neigiamą poveikį žemės ūkiui ir ateities kartoms. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tiek. Complimenti per l'ottima relazione e per la Commissione. La parola al consigliere Maria Brattemark. Ačiū už nepriekaištingą klausimo pristatymą. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju peticijos autoriai už tai, kad pateikė detalesnės informacijos apie šią, susijusios su šią peticiją, kuris varstama šiandien. Iškelti klausimai susijęs su, van, su vandens pagrindų direktyva, kalbant apie kiekybinį, kiekybinius vandens telkinių pokyčius, taip pat a, virš taip pat povandeninių vandens telkinių ir mm, paviršio esančių vandens telkinių e, būklę. Komisija pateiks detalesnę informaciją apie tai, kokios vandens pagrindų direktyvos nuostatos yra konkrečiai pažeidinėjimos ir pabandys išsamiau įvertinti, ar ar sutiktas leidimas e, e, pažeidžia vandens pagrindų direktyvą ir po vandeninių vandens tilkinių direktyvą, bei taip pat susijusią informaciją. Ačiū. Honorable Bulan. Ponas Bul. Ačiū pirmininkė. Prieš e, patikiant šią peticiją Žinau, kad buvo bandoma išspręsti šios peticijos klausimą, užbaigti jos nagrinėjimą, nes prefektūros lygmenių buvo tokių, kurie buvo palankus tokiam sprendimui. Tačiau peticijų, žinau, kad Lafaržo gamyklos atstovai yra ir salėje šiandienos posėdžio. patiktas, buvo patiktas argumentuotas e, klausimo pristatymas, jeigu mes nenorime e, kol kas pradėti kištis į nacionalinės kompetencijas, tos peticijos e, nagrinėjimas turėtų, palikti at, turėtų likti atviras ir per tą laiką reikėtų sulaukti prefektų provincijos valdžios pozicijos ir, ir, ir nacionalinių institucijų valdžios pozicijos. Bet, kaip žinome, buvo parengta tokio vertinimo studija, kurios išvados yra teigiamos. Taip pat dokumentų aplankė e, yra taip pat Prancūzijos asociacijos veikiančios aplinkosaugos rytyje nuomonė. Ji pasisako už šį projektą. Taip pat noriu pasakyti, kad komisijos atstovė, atstovai sakė, kad kol kas nėra šį konstatuojami direktyvos, kurių nors es direktyvų pažeidinėjimai. Uh, Dėl visų šių išvardintų priežasčių, manau, kad šios peticijos nagrinėjimas e, turėtų būti neužbaigtas ir sulaukti mano minėtų dokumentų ir tuomet mes peticijų komitetą suformuluotume savo nuomonę. Ci sono altri interventi? No. Ar bus dar kokiu nors pasisakymu ar pastebėjimu? Ne. Ar peticijos autorė norėtų ką nors pridurti? remdamasi ką tik išgirstais komentarais. Iš tiesų buvo Prancūzijoje buvo pritaikyta įprasta leidimo prašymo, leidimo suteikimo procedūra. Ir šiandien ta procedūra baigta. Uh, E, leidimą atitinkamos institucijos davė, kalbu apie leidimą gilinti karjerą ir vieninteliai e, bandymai kreiptis į kitas institucijas buvo, administra... buvo žengtas administracinis žingsnis. Ir dabar, kalbant apie tai, ar šis sprendimas atitinka vandens uh, pagrindų direktyvą, kalbant apie čia vykstančią procedūrą, mes pateikėme atitinkamus dokumentus komisijai, mes norime, kad e, ši procedūra būtų, kad šis e, klausimas būtų išnagrinėtas iki galo. Taigi e, buvo pasiūlyta tos peticijos nagrinimo dar nebaigti. Manau, jog būtų naudinga ne tik palaukti, kaip e, baigsis šio klausimo, šio atveju nagrinėjimas nacionaliniu lygmeniu, bet ir palaukti, kol komisija atliks savo tyrimą, e, remdamasi peticijos autorių šiandien pristatytą informaciją. Man atrodo, kad patiktas klausimo, kad klausimas pristatytas tikrai labai išsamei O atšvelgiant tai, kad komisijos ankstesnėme pranešime pristatyti, apdoroti anksčiau pateikti duomenys, tai galbūt šiandien, atšvelgiant į šiandien išgirstą informaciją, jūs priimsite atitinkamus sprendimus, kaip kolega pasiūlė, šios peticijos nagrinėjimo dar nebaigėme. Ir Lauksime taip pat iš e, vietos valdžios institucijų atsako apie tai, kaip koks darbas yra daromas ir galbūt reikėtų padaryti spaudimą, kad darbas, šis darbas vyktų sparčiau. Kaip jau sakiau, peticijos nagrinėjimas nebaigtas, norėčiau padėkoti peticijos autoriai už tai, kad jie atvyko į posėdį. Dabar periname prie raštiškos peticijos. E, kuri darbo tvarkėje yra e, numeris 9, tai yra Ignacio Ruperes Aregui, Ispanijos piliečio patikta peticija dėl oro eismo kontrolierių padėties Ispanijoje. Taip pat patikta peticija dėl oro eismo kontrolierių padėties Ispanijoje, kurią patikė e, oro eismo kontrolierių profesinės sąjungos vardu. Labą dieną. Pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad mūsų klausotės. Ir pereisiu prie konkrečių klausimą. 2010 vasario mėnesį Ispanijos vyriausybė mm, iš esmės pakeitė oro eismo uh, kontrolierių e, darbą reglamentuojančius teisės aktus ir, pagal, ir po tų naujų pakeitimų e, kontrolieriai kontrolieriams kontrolierių padėtis visiškai pasikeitė. Pavyzdžiui, jų darbo krūvis gali per atinančius porą metų išaukti net 60 procentų. Taip pat noriu pažymėti, kad nėra jokios ataskaitos apie saugumo aspektus, susijusius saugumo aspektus ir tai tikrai labai apsunkina mūsų darbą. Nėra jokio e, poveikio, nėra jokios studijos dėl poveikio saugumui vertinimo. Mm, pastarosius 20 metų mm, profsąjungos veikiančios šioje srityje sudarė nemažai kolektyvinių susitarimų. Visų jų tikslas užtikrinti geresnį oro eismo kontrolierių darbą Ispanijoje. Tačiau e, per 16 mėnesių, kuriuos, per, kuriuos galioja nauji įstatymai, teigiamų poslinkių nepastebėta. Iš tikrųjų, iškilo labai daug e, darbo konfliktų. Taip pat nemažai toje srityje dirbančių žmonių kreipiasi pagalbos į psichiatrus. Ir tai taip pat tai blogai atsiliepia oro bendrovėms veikiančiams, Ispanijos oro bendrovių darbui, bet taip pat tarptautinio oro bendrovių darbui. Pateiksiu pavyz, pa, pavyzdžių. E, 2009-aisiais vėlavim, vėlavimai sudarė 900 minučių, o 2010-aisiais šis skaičius nepaprastai išaugo. Taigi, kas įvyko, kodėl padėtis taip drastiškai pasikeitė. Taip pat labai e, padaugėjo pranešimų apie įvairiausius, e, apie įvairiausius gedimus, avarijas. 2010-aisiais 96 procentais išaugo bendras e, avarinių tikimų Ispanijos dangaus erdvėje skaičius. Pateiksiu palyginimui informaciją apie kitas valstybės jungtinės karalystės. Gal, galime palyginti su, su, situaciją jungtinėje karalystėje. Suklasifikuojantas galimas avarijas į A, B, C, D. A tipo avarijos yra pačios sunkiausios Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje praėjusiais metais e, fiksuota 200 milijonų e, e, žingsnių oro erdvėje, tačiau A ir B tipo nutikimų nebuvo, o tuo tarpu Ispanijoje A tipo incidentų buvo net 4, o B 5. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad per tą patį laikotarpį Ispanijoje e, kalbant apie A tipo avarijas, kuomet e, e, pilotams tenka imtis kraštutinių priemonių, tokių avarijų vyko 47. Taigi, per 12 mėnesių tokių e, nutikimų fiks, fiksuota 47, tai yra, tai yra labai daug, e, vos ne po 4 per mėnesį. Kalbame apie 90 orlaivių, kuriuose yra vidutiniškai 200 keleivių. Taigi kalbame apie 20 tūkstančių keleivių, kurie beveik pateko į katastrofą. Vertinant bendrais bruožais tuos e, e, teisės aktų pakeitimus, tai jie tikrai atnešė neigiamų pokyčių. Ir Ispanijoje nesilaikoma reglamentų, e, reglamentuojančių darbuotojų darbo saugą. Ir Kalbėtojas e, rengėsi išvardinti visas sutartis, kurių nesilaikoma. Visų pirma, ne, nesilaikoma Lisabono sutarties. Taip pat Turino reglamento 209-2005, nes šiame reglamente numatytas numatyta prievolė visiems paslaugų teikėjams oro eismo srityje e, užtikrinti saugumo sistemą. Ir taip pat numatyta prievolė jiems teikti ataskaitas apie, apie saugumo aspektus, dėl kurių gali pasikeisti oro eismo kontrolės situacija. Ir šis, regl šis reglamentas Ispanijoje neįgyvendinamas. Taip pat 998 2001 dar vienas netaikomas reglamentas. Taip pat direktyva 9859. Taip pat 2000 ir 2014, 2240. Toliau direktyva 199-70. E, Norėčiau pakomentuoti. Tai yra pagrindų, kad Europos profsąjungų konfederacijos pagrindų susitarimas. Kalbu apie Europos konfederacijas ir taip pat apie susitarimus su, ten yra kalbama apie susitarimus su viešosiomis įmonėmis. Tai reiškia, kad Ispanija neįgyvendina šiame dokumente išdėstytų reikalavimų, taip pat e, eurokontrolės e, reikalavimų dėl, dėl pamaininio darbo. Toliau IFATKA tarptautinė oro eismo kontrolierių asociacija, taip pat tarptautinė e, Mm, or, orlaivių pilotų asociacija. Mes visus šiuos dokumentus pateikėme jums, visa ši informacija yra jums pristatyta. Ir nauji, naujieji teisės aktai, kuriuos pristačiau, yra patvirtinti be jokių konsultacijų. Ir mes jau sulaukime beveik 3000 skundų juos pateikė 10 tūkstančių įmonių. Ir e, kaip Europos piliečiai mes reikalavome štai ko, kad e, Ispanijos oro, kontrolė, oro eismo kontrolės e, e, institucijų darbas vyktų teisėtai. Taip pat mes norime, kad būtų nepamirštama apie tai, su kokia rizika susijęs šis darbas. Taip pat, kad būtų pasitelkta ir gyvendinama vieningo dangaus direktyva. Taip pat norime, kad būtų atliktas kad būtų įvertintas aplinka saugumo požiūrių prieš priimant tokius pakeitimus, prieš tvirtinant tokius teisės aktus. Mes norime, kad Europos parlamentas imtųsi iniciatyvos ir uh, pasirūpintų, kad, tokia, kad daugiau ateitie taip nebūtų. Mums tenka dirbti tokiamis sąlygomis, kuriomis mes negalime užtikrinti uh, oro erdvės saugumo. Po šių įstatymų uh, atsiradimo buvo atleisti 500 oro eismo kontrolierių daugeliu atveju jie buvo atleisti dėl su darbu susijusios įtampos, nes prieš juos, nes jie, jiems patikti kaltinimai dėl oro, tiksliau dėl darbo drausmės pažeidimo. 2010 vasario mėnesį Europos er-, oro erdvėje įvyko precedento neturintis įvykis nacionalinės institucijas pasitelkė ginkluotųjų, pasiuntė ginkluotus būrius, kad šie užtikrintų, priverstų oro eismo kontrolierius atlikti savo darbą. Norėčiau padėkoti Europos e, Sąjungos institucijoms už parodytą susidomėjimą šiuo klausimu. Noriu padėkoti už tai, kad e, rūpinasi tuo, kas rūpi Europos piliečiams. Ačiū. Ačiū dabar žodis kitam kalbėtojui. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Aš kalbėsiu Oskar profsąjungos vardu. Dėkoju profsąjungos vardu, kad suteikite galimybę čia kalbėti. Aš iš karto perinu prie reikalo. Situacija, kurią aprašė mano kolega, yra labai rimpa, rimta. 2010 metais, vasario mėnesį, buvo pranešta mums, kad dėrybų partneris nutraukė vienašališkai dėrybas. Ispanijos vyriausybė pasiūlė dekretą numeris 1, brūkšnys 210, 2010, kuris reglamentuoja eismo kontrolierių darbą ir pakeičia įstatymą 9 2010. Iš to išplaukė įvairių pasiekmių. Ir argumentai jau buvo išdėstyti. Teigiama, kad mes, eismo kontrolieriai, dirbame nenašiai, tačiau Eurocontrol organizacijai buvo perduoti neteisingi duomenys. Tie duomenys apima visus darbuotojus, kurie nebūtinai užsima oro eismo reguliavimu ir pagal visų darbuotojų duomenis buvo apskaičiuojamas mūsų darbo našumas. Tačiau jeigu paimtume tikslius duomenis, teisingus duomenis, mūsų vidurkis viršytų ES vidurkį. Šią situaciją praeitą mėnesį atskleidė vienas Euro... E, Ispanijos parlamento narys. Buvo pripažinta, kad Eurocontrol agentūrai perduoti neteisingi, netikslus duomenys. Taip pat buvo vykdoma kampanija spaudoje. Buvo teigiama, kad mes dirbame mažiau nei kiti Europos oro eismo kontrolieriai. Bet Eurocontrol turi tikslę informaciją apie tai. Aš pateiksiu pavyzdį. Darbo įstatymo preambulėje Aš pacituosiu, sakoma štai kas. Mes dirbame daugiau darbo valdų nei kolegos kitose Europos valstybėse. Tai yra skelbta ir spaudoje, aš taip pat turiu patvirtinančius dokumentus. Ispanijos vyriausybė priėmė 27 skirtingus teisės aktus, ministerijų e, sprendimus, įstatymus, dekretus ir pasitelkdama šitas teisinės priemonės pakeitė mūsų darbo sąlygas. Taip pat buvo vykdoma kampanija spaudoje. Mes buvome apšaukti šantažuotojais, sukčiais ir kitaip panašiai. kovo 9 dieną patvirtintas naujas įstatymas, kuris nustato mūsų darbo sąlygas ir tas naujas įstatymas mūsų problemų neišsprendė. Paslaugų teikėjas nesugebėjo išspręsti situacijos, problemos labai rimtos ir jos išliko Aš pateiksiu Jums dokumentą, jį sudaro 61 puslapis, kur tos mūsų problemos išdėstytos. Per pastaruosius kelis mėnesius mes Jums teikėme informaciją, kai Eurocontrol nustatė kad būta pažeidimų, nors anksčiau dėl visko buvome kaltinami mes, paaiškėjo, kad mūsų pablogė, pablogėjusios darbo sąlygos tiesiogiai neigiamai įtakoja e, oro keliones ir keleivius. Su tuo galite susipažinti Eurocontrol ataskaitoje. Šiais metais mes bandėme teisiniu keliu užginčyti kai kurias nuostatas, pavyzdžiui, dėl darbo laiko, dėl pamainų, dėl darbo dienų. Noriu priminti, kad mes turime dirbti pamainomis, nes paslauga, oro eismo paslauga turi būti teikiama keurą parą. O vyriausybė sumanė racionalizuoti, taupyti išlaidas. Aš taip pat pateiksiu Jums vėliau dokumentą apie spaudoje vykdytą kampaniją. Mūsų įmonė buvo prastai valdoma ir nesugebėjo užtikrinti, kad oro eismo kontrolierių būtų pakankamai. Mes nesugebėjome patenkinti poreikio. O dabar atlikus darbo sąlygų pakeitimus mes jaučiame milžinišką spaudimą. Ir susiklosto labai rimtų situacijų. Pavyzdžiui, praeitą vasarą. Mano kolega turėjo dirbti ir naktimis, savaitgaliais, per atostogas, ar galbūt per, per, per šventes. 29 dienas dirbo iš eilės per 65 dienas, tik tai dviejų dienų pertrauka buvo. Ir 29 dienas kolega turėjo dirbti iš eilės. Be to, turėjo dirbti ir dieną, ir naktinę pamainą. Poveikio tyrimo nebuvo atlikta. Toks darbo grafikas nustatytas pagal mūsų valstybės įstatymus, reglamentus. Taip pat mūsų įmonė nori, kad kontrolieriai dirbtų keliose oro, e, keliose srityse iš karto. Tai yra valdytų išvykstantį ir atvykstantį srautą. 2002 metais 62 žmonės žuvo avarijoje prie Konstancos ežero ir tokia praktika buvo sukritikuota. Jeigu oro kontrolierius nesilaiko nurodymų, jam numatytos įvairios sankcijos. Tai pažei, pažeidžia darbuotojų pagrindinės teisės į tinkamas darbo sąlygas. Naujasis įstatymas mažina saugumą neigiamai įtakoja darbuotojų sveikatą, nes žmonės fiziškai ir psichologiškai pervarksta, o dėl to mažėja oro eismo saugumas. Tai patvirtina duomenys, nors vyriausybė ir stengiasi tai paneigti. Tačiau su duomenimis jūs galite tiesiogiai susipažinti, kokios buvo pasiekmes 350 procentų štai tokiu mastu padidėjo vėlavimai, palyginus su 2008 metais. 3,5 karto padaugėjo vėluojančių skrydžių, palyginus su 2008 metais. Ir todėl Ispanija pagal vėluojančių skrydžių ir prasto saugumo rodiklius pirmauja. Manome, kad už tai atsakinga Ispanijos vyriausybė. Mano kolega jau minėjo, kad mūsų oro erdvė labai užimta, mums reikia daugiau pajėgumų, kad susidorotume su tais tankiais srautais. Atskirti lėktuvų maršrutus, kad išvengtume avarijų. Ponės ir ponai, dar sik dėkoju Jums, kad mus išklausėte ir raginu Jūs daryti viską, ką galima, kad išspręstume čia problemą. Tai ne mūsų nacionalinė problema. Per metus virš Ispanijos praskrenda 200 tūkstančių keliautojų. Taigi tai yra visos ES problema. Ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį komisijos atstovui. Thank you, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad Europos komisija labai išsamei išnagrinėjo pareiškėjo nusiskundimus, ne tik e, parlamentui pateiktą peticiją, bet taip pat pasižiūrėjome ir į laiškus nusiskundimus pateiktus tiesiogiai komisijai. Noriu pasakyti, kad ponas Riberės Agirė jau yra gavęs e, laišką iš paties komisijos nario e, Andor, e, kuris buvo pasirašytas pernai metų Liepos 27 dieną. Ir Ponas Gil taip pat yra gavęs laišką 2010 metų lapkritį. Tuose laiškuose labai išsamei aptariamos visos išdėstos problemos, ne tik pagal peticiją, bet ir atsižvelgiant į visus nusiskundimus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad skundas komisijai buvo pateiktas pagal atitinkamą projektą. Ir paskui buvo nustatytas keturių savaičių laikotarpis e, išsakyti reakciją į mūsų atsakymą. Mūsų laišką negavome jokio, jokios reakcijos, tai šis klausimas buvo sustabdytas tiek dėl procedūrinių dalykų, o dabar esminiai klausimai, kuriuos iškėlė peticijos pateikėjai. Mes nagrinėjome ir išklausėme dabar išsakytus dalykus ir anksčiau. Aš nenorėčiau kartotis, jūs kaip žinote, komisija bent jau iki šiol yra pateikusi e, du raštus Europos parlamentui ir aš tikiuosi, kad yra perduoti peticijų pateikėjams. Ir šiek tiek giliau panagrinės, ten giliau yra aptariami iškelti klausimai, o dabar bendri pastebėjimai. Tiesa, klausimai iškelti peticijos pareiškėjų yra susijęs su labai svarbiais dalykais, apie daug, juos daug diskutuojama, jie yra prieštaringi. Oro eismas ir oro transporto režimas yra tie aspektai. E, keletas generalinių direktoratų užsijima šiais klausimais uh, užimtumo ir kai kurie kiti generaliniai direktoratai iškelti klausimai buvo susiję ir su keletu klausimų raštiškų pateiktų Europos parlamentui. Taip pat jūs tikriausiai žinote apie neseniai vykusį streiką Ispanijoje. Ir Europos komisija apie tai kalbėjo keletoje savo atsakymų. Keliamas problemos yra susijusios su tam tikromis pagrindėmis teisėmis. Kaip jūs visi žinote, komisija labai rimtai į jas žiūri Dabar kalbame apie būrimosi laisvę, į kolektyvinių sutarčių, streikavimo laisvės. Tai yra teisės, kurios, kaip visi žinote, yra įrašytos Europos pagrindinių teisų hartijoje, prieimus Lisabono sutartį, tapo teisiškai privaloma. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Lisabonos sutartis e, ir prie Lisabono sutarties yra pridėta kaip priedas pagrindinių teisių hartija. Joje viename straipsnėje e, kalbama apie ES institucijas, kurios priima teisės aktus ir taip pat E, kai kas skirta valstybėms narėms įgyvendinant ES teisę. Taigi kyla klausimas, kokiu mastu peticijos pareiškėjų problemos yra susijusios su konkrečiomis ES direktyvomis. Pareiškėjai mini nemažai direktyvų. Jie sako, kad jos turi būti taikomos ir kad yra pažeistos šiuo konkrečiu atveju. Mes pateikėme atsakymą, aš e, detaliai nekalbėsiu, bet paminėsiu porą direktyvų. Mes sakome, kad kai kurie iš teisės aktų minimi pareiškėjų nėra vis tik tai susiję su šiuo atveju. Porą pavyzdžių 2002 metų e, numeris 14 direktyva dėl informacijos ir konsultacijų nesusijusių su kolektyvu kolektyvinėmis sutartimis. 99 metų direktyva numeris 70 nėra susijusi taip pat su šiuo atveju. 2000 e, metų direktyva numeris 78, numeris 78 dėl nediskriminavimo nėra konkrečiai susijusi su šia problema, tačiau taip yra keletas klausimų, kuriuos apima ES direktyvos. Pirmiausia, sveikatos apsauga ir sauga. Europos Sąjungoje yra daug teisės aktų patvirtinta dėl saugos ir sveikatos apsaugos. E, viena iš tokių direktyvų yra darbo laiko direktyva 2333 e, Aš nesivelsiu į detalės, bet dar kartą pasakysiu, kad mes labai atidžiai pasižiūrėjome į dekreto ir e, visų direktyvų ryšį dėl darbo laiko. Priemė prie išvados, kad nėra netitikimų ir apskritai pasakysiu, kad Pirmiausia, nacionalinės valdžios institucijos yra atsakingos už ES teisės įgyvendinimą ir taikymą. Išklausiau šiandienos pasisakymo ir ką noriu pasakyti. Naujas įstatymas priimtas kovo 9 dieną. Kiek žinau, negavome mm, šio įstatymo kopijos per jūs Taigi negalėjome jo išnagrinėti ir pasižiūrėti, ar egzistuoja atitikimai ar ne. Jūs minite 61 dokumentą, taigi būtų galbūt naudinga, kad jūs mums atsiųstumėte juos ir kad būtų galima įvertinti, ar jie yra susijęs su direktyvomis ar ne. Toliau Kitas dalykas, kurį pasižymėjau, jūs minėjote apie kolegą, kuris dirbo 65 dienas beveik be poilsio. Jūs, jūs, jūs sakėte, dirbo 29 dienas iš eilės. Aš jau anksčiau sakiau, kad mes vėl grįžtame prie ES teisės taikymo klausimo, e, kurią turėjo būti perkelus Ispanija į savo nacionalinius teisės aktus ir nacionalinės valdžios institucijos atsakingos už jų gyvenimą. Ispanijos pavyzdžiui, darbo inspekcija gali kreiptis į teismą ir teismas turi nuspręsti, kaip taikoma es teisė ir teismai geriau negu komisija gali patikrinti faktus ir priimti sprendimus šiuo pagrindu. Aš taip pat norėčiau pastebėti dėl saugos dalykų kai ką. E, socialinio dialogo komitete Buvo kalbama apie šios dalykus, e, tai yra socialinių partnerių komitetas iš abiejų pusių ir MUV generalinis direktoratas seka padėti labai atidžiai. Aš jau kai kuriuos faktus anksčiau jums paminėjau. Jie bus išanalizuoti ir tikiuosi, kad patenkinamai bus atsakyta, kiek e, sprendimai atitinka ES teisės aktus. Komisijos tarnybos ir generalinis direktoratas MUF e, E, prie prie išvados, kad nacionalinės valdžios institucijos turi išnagrinėti atitikimo ES dokumentams klausimą. Ir didelė dalimi e, tai susijęs su dabar iškeltomis problemomis, o jeigu turėsite klausimą, aš pasirengęs juos atsakyti. Dabar žodis ponui Iturgais. Gracias, eh, Ačiū. Šis klausimas mūsų šalyje, mano šalyje yra puikiai žinomas. Išklausėme abiejų peticijos autorių, jie išdystė savo poziciją. ir jie pareiškė, kad komisija juos išklausė. Išklausėme komisijos atstovo ir čia kalbame apie nacionalinius teisės aktus. Todėl Ispanijai šio klausimo, šios problemos sprendimas yra Ispanijos institucijų rankose. Kai susipažinau su šiuo dokumentu, kalbėjausi su kolegomis ir siūliau tos peticijos svarstymui neteikti, nes manau, kad tai ta peticija susijusi su saugumo klausimais, o ne su darbo teisės klausimais. Ypač kalbant apie saugumo aspektus, mes išgirdome išties nerimą keliančios informacijos. Jūs išdėstėte savo kaip profesionalų nuomonę ir jūsų akimis vertinant Ispanijos oro erdvėje ir bendrai Europos, ir dėl to ir Europos oro erdvėje yra problemų užtikrinant saugumą. Išdėstyti tikrai rimti kaltinimai. Ir jūs m, mm, taip pat pacitavote Eurocontrol uh, paskeltus dokumentus. Noriu užduoti klausimą komisijai. Ar komisija turi tą informaciją ir tuos duomenis, kuri iliustruoja nesaugę padėtį? Tai yra išties neraminanti informacija. Ir ji tikrai kelia susirūpinimą ne tik Ispanijai, bet ir europiečiams bendrai. Taigi, ar jūs esate informuoti apie saugumo srities problemas? Jūs sakėte, kad prašėte e, kai kurių dokumentų. Taip pat noriu paklausti, kokiu tolesnių žingsnių komisija rengėsi imtis. Mes visi, kurie skraidome lėktuvais, negalėsime būti ramus. Ką, ką jūs rengėtės toliau daryti, spręsdami šį klausimą? Ačiū, ponas Martinės. Ačiū, pirmininkė. Išgirdau, jog vienas iš peticijos autorių sakė, kad, kad pra, prašė mūsų komitetą padaryti viską, ką galime, kas yra mūsų rankose mums sunku suvokti, e, kokia padėtis susidarė. Mes nesame teismo salė. Mes esame kantrus komitetas, mes galime jūsų išklausyti. Ir pirmasis peticijos autorius, kalbėdamas, išvardino visą sąrašą, ko, kokių dalykų jie pageidautų. Daugelis jums pritartų, tačiau mūsų komitetas neturi įgaliojimų šioje srityje. Mes neturime įgaliojimų, gebėjimų peržiūrėti šį pageidavimų sąrašą, kai kurie to sąrašo e, reikalavimai susijęs su darbo teisė, kiti su kitomis rytimis. Aš nekartosiu to, kas buvo pasakyta. E, Ir yra įvairių nuomonių, skirtingų nuomonių, vertinant tą pačią situaciją, buvo paskaltos įvairios nuomonės, e, taip pat e, palyginti oro eismo kontrolierių atlyginimai skirtingose šalise, taip pat pristatytos. Taip pat išgirdome apie tai, kad e, šios sėdės darbuotojams tenka dirbti labai ilgą uh, darbo dieną ir kad jie patiria didžiulę įtampą darbe. Ir kad jiems tenka dirbti, kad jų darbo diena pailgėjo, kad jiems už tai nėra mokama ir kad jie susiduria su didžiulė įtampa darbe. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes iš esmės varstame dviejų sričių klausimus. Saugumo srities klausimus, saugos klausimus ir darbo, e, darbo dienos trukmės klausimus. Ieškant problemų sprendimo, tai be abejo reikia pasakyti, kad egzistuoja, kad egzistuoja tinkami sprendimai. Tačiau jei komisija pareiškia, kad ES reglamentai nebuvo pažįsti, tai ši peticija turi išnykti iš mūsų darbo atvarkės. Būtent toks yra mūsų darbas. Mes esame čia, kad išklausytume ir paskui paprašytume komisijos atstovų, galime elgtis taip, kaip ponas Iturgai siūlė. Mes turime išsiaiškinti, ar pažeidimas įvyko ar ne. Taigi, čia ne teismas, bet mes vaidiname tam tikrą vaidmenį, atliekame tam tikrą darbą. Ir, kaip sakiau, sudarėme su dviem sritimis. Visų pirma, ši peticija susijusi su darbo teisės klausimais. Nes vyko dėrybos ir kalbame taip pat apie teisės aktų įgyvendinimą. Taip pat buvo uh, nagrinėtas tų įstatymų atitikimas Europos, ar, ar tie įstatymai neprieštarauja ES direktyvoms. Taip pat minėjote, kad šiems įstatymams turi pritarti 65 procentai darbuotojų. Buvo, minėtas, buvo minėti dekretai, priemonės, kurios kurių, kurias ypač nepalankiai vertina profsąjungų atstovai. Tačiau e, dėrybų, dėrybose buvo susitarta ir dekretas buvo priimtas. Kalbant apie kitus dalykus, e, man kai kas kelia susirūpinimą. Ypač e, išgirsti teiginiai apie saugą. Noriu pasakyti Jums, kad Eurocontrol paskelbtas dokumentas Nors jis nebuvo plačiai pristatytas, aš perskaitysiu anglų kalbą, sako kalbėtojas. Taigi Eurocontrol paskelbtame dokumente teigiama, kad e, paskelbti dokumentai nėra, paskelbti duomenys nėra patikimi. Paskelbta informacija neleidžia daryti tvirtų, neginčiamų išvadų dėl tikros padėties. Kalbu, cituoju e, antrą pasraipą, trečią, trečią pasraipą. teigia, konstatuojama, kad labai išaugo pranešimų apie su sauga susijusius incidentus. Tie duomenys paremti preliminariais duomenimis, tačiau nėra nuo, nuoseklaus ap, tokių pranešimų teikimo visose valstybėse narėse. Ir to, dėl to, kad nėra nuoseklios informacijos negalime daryti išvadų apie tendencijas. Ketvirta pastraipa. Sulaukta pranešimų apie nesaugę pakilimo takų situaciją. 2009-aisiais neturime, neturime daug informacijos apie 2009-us ir todėl negalime įvertinti bendrų tendencijų. Uh, tai Eurocontrol paskartas dokumentas. Tai nėra mano paties išgalvoti dalykai. Ir atsižvelgiant į visą tai, norėčiau kai ką pasakyti. Manau, kad kai kurie čia išgirsti teiginiai, teiginiai, kurie pasirodė, pasirodė Europos leidiniuose, yra neraminantis ir kai kurie iš jų tiesiog specialiai e, skatina baimę. Manau, kad jie labai žalingi mano šalies interesams ir noriu labai aiškiai tai pasakyti visų savo kolegų akivaizdoje. Žinoma, mes daug skraidome. E, Ir noriu dar kartą pabrėžti, manau, kad išgirsti tenginiai yra neatsakingi, jų tikslas paskleisti baimę ir jie gali padaryti labai daug žalos mano valstybės interesams. Norėjau, kad tai būtų išgirsta. Ir visą tai vertinu labai skeptiškai. Norėčiau, kad ši situacija būtų vertinama atsižvelgiant į komisijos atstovų pasisakymą. Išsakiau savo asmeninę nuomonę. Atsakau tai žmonėms, kurie atėjo šį posėdį, galbūt jie suklydo, galvodami, kad šiuos klausimus galima išspręsti čia, o galbūt jie tiesiog norėjo sukelti triukšmą ir tiesiog pateikti šį klausimą mūsų komitetui. Tai, e, Ačiū. Dar trys žmonės kalbės ir po to turėsime stabdyti posėdį, nes po to vyks koordinatorių posėdis. Ponas Mers, dėkoju peticijos autoriams už pateiktą informaciją. Iš ties yra viena problema susijusi su mūsų kompetencija. Ispanijoje mes prieštaravome šių paslaugų, tai yra oro eismo kontrolierių paslaugų privatizavimui. Komisija aiškiai nurodė, kad darbo sąlygų dėrybos, socialiniai konfliktai tai yra daugiau nacionalinės kompetencijos reikalas. Sunku nustatyti, ar buvo pažeista ES teisė. Pateikta informacija mane sudomino. Reikia įsigilinti. Jūs pateikite informacijos, į kurią įsigilinus kyla klausimų, ar tikrai Ispanijos oro erdvė yra saugi. manyčiau, kad peticiją reikia toliau nagrinėti, reikia gilintis į pateiktą informaciją. Nemanau, kad mūsų komitetas gali leisti savo ignoruoti šią peticiją. Aš neabejoju jūsų pateiktos informacijos tikslu, e, tikrumu. Jeigu ponas pareiškėjas Aregui sutiktų, tai aš siūlau palikti šią peticiją ir konkrečiai jos oro saugumo aspektą palikti atviro nagrinėjimą toliau. Ir siūlau surenkti vėliau diskusijas apie Ispanijos oro erdvės saugumą. Ačiū. Aš esu peticijų komiteto narys ir manau, kad Šio klausimu mūsų priemonės ribotos. Aš taip pat esu užimtumo komiteto narys. Mane pribloškė ir neramina tai, kas buvo pasakyta apie Ispanijos kontrolierių darbo sąlygas. Aš pats pilotuoju privatų lėktuvą ir tik džiaugiuosi, kad nesusidūriau su saugumais, e, sunkumais kirzdamas Ispanijos oro erdvę ateityje stengsiuosi jos vengti. Ponas Meir teisingai pasiūlė, kad mūsų komitetas turėtų netmesti, nebaigti nagrinėti šios peticijos. Turime atidžiau pasigilinti į Eurostat duomenus ir palyginti peticijos autorių informacija, su pono Martinės informacija. Reikia mums čia Europos parlamente aiškintis du dalykus. Tai yra Ispanijos oro eismo kontrolierių sveikatos, darbo saugos klausimus. Ir antras dalykas tai yra Europos piliečių, kurie keliauja per Ispanijos oro erdvę saugumą. Juk standartai turėtų būti visoje ES vienodi. Aš kalbėsiu trumpai, nes jau ir taip kalbame daug ilgiau nei įprastai. Ypač jeigu nuspręsime, kad peticija yra priimtina. Na, pagal tai, kas parašyta, tai yra nacionalinis kompetencijos klausimas, tačiau galėtume pasiaiškinti saugos aspektus. noriu pastebėti, kad šiai petinc, peticijai skiriame pernelyg ilgai laiko. Aš noriu protestuoti. Problema pagrindinė būtų man susijusi su piliečiais. Piliečiai pasirodo ne visai suvokia, kas yra mūsų kompetencija ir kas yra nacionalinė kompetencija. Noriu čia baigti, jaučiuos pavargusi. Ačiū, dabar vieną minutę kiekvienam iš peticijos autorių atsakymui. Ačiū, stengsiuosi kalbėti kuo trumpiau. Ponas Martynės Noriu kreiptis į Jūs. Jūs palyginote mūsų pokalbį su turgumi, man į tai nepanašu. Egzistuoja tam tikros esminės teisės, yra Lisabono sutartis ir tai neatsiejama su piliečių teisėmis. Reikia gilintis į problemas reikia ieškoti sprendimų. Aš galiu pacituoti tekstą iš Europos parlamento interneto svetainės. Ieškoti mūsų problemų sprendimų ne teismuose. Parlamentas gali organizuoti tyriamasias misijas. Taip pat klausimai gali būti nagrinėjami plenarnėme posėdėje, siekiant sustiprinti demokratiją ir piliečius priartinti prie Europos sąjungos institucijų. Taigi, nemanome, kad čia vien tušios kalbos. Dar, jei leistumėt, aš noriu atsakyti komisijai. Noriu konkrečiai pasakyti komisijos atstovui. Komisijos atstovas komisijos atsakymas buvo mums pagrindas atvykti čia, mus paskatino čia atvykti, mes taip pat pateikėme ieškinį Europos teisingumo teismui. Mes taip pat informavome ponę komisijos narę Reding. Ši problema tai saugumo problema. Eurokontrol atstovas Macmillan yra apie tai informuotas. Mūsų paprašė pateikti 3000 darbuotojų, kurie Ispanijoje dirba šioje, šioje srityje, pareiškimus. Pirmininkė, taip, mes supratome saugumo aspektą ir toliau nagrinėsime tai. atleiskit, bet aš noriu, aš noriu paminėti, kad tai ne tik socialinis, bet ir saugumo aspektas. Na, aš norėčiau dar pusę minutės pakalbėti. Teisingai buvo pastebėta, kad incidentų skaičius Europoje mažėjo, Ispanijoje daugėja komiteto narys sako, kad keliame paniką. Tikrai ne. Pažiūrėkite į ataskaitą. 147, 14a ir 90b incidentų. Tai realybė. Aš jų skaičių neišsigalvoju. 47a ir 90b. O dėl darbo santykių, mes ne savo norų keliame pavojų saugumui. Net nežinočiau, kaip reaguoti į tokį teiginį. Dabar atsakysiu komisijai. Nacionalinės institucijos gauna tūkstančių asmenų skundus dėl šios situacijos ir mes dar laukiame atsakymo iš jų. Ačiū. Taigi peticiją nagrinėsime toliau ir paprašysime ypatingą dėmesį skirti saugai ir saugumui. Galbūt dar per koordinatorių posėdį aptarsime ją ja, toliau. Dėkoju. Dabar atviras posėdis baigtas. O po kelių minučių vyks koordinatorių posėdis kai visi paliks salę.